Noriu e, vėl perėti prie ES reikalų. ES yra pasirašiusi ir ratifikavusi Junktinių tautų negalių teisų konvenciją. Ir kaip žinome, e, yra straipsnis toje konvencijoje, konkrečiai šeštas straipsnis, kuris kalba apie moteris su negale. Labai svarbu yra e, pripažinti, kad net patenkinama yra padėtis įgyvendinant šį straipsnį ES. Jeigu žiūrėsime į